Pradėsime nuo Centrinės Afrikos Respublikos. Kviečiu ponę Fatigą pirmiausia pasisakyti. Dziękuję. Pomimo wysiłków społeczności międzynarodowej sytuacja. Ačiū pirmininkė, nežiūrint tarptautinės bendruomenės pastangų, humanitarnė ir saugumo situacija Centrinėje Afrikos Respublikoje yra dramatiška ir vis blogėja. ES misija pasiekė sėkmės ir CD komiteto nariai pritarė šiai nuomonėj, bet panašu, kad misija buvo per trumpa. Nepalankiai susiklošius aplinkybėms dėl minuska, jungtinių tautų e, misijos. E, taip atsitiko, kad negalėjo iki galo vykti savo mandato. Aš Labai vertinu jungtinių tautų generalinio sekretoriaus indėlį, bet aš manau, kad tarptautinė bendruomenė privalo sustiprinti savo pastangas ir padėti Centrinė Afrikos Respublikai, nes tai gali tapti situacijos radikalizavimo šaltiniu. Laimišė. Oui, le... Pone pirmininkė, pone komisarė, paliaubos buvo paskelbtos 15 metų balandį. E, buvo įdėkta sustaikinimo komisija, demobilizacija ir reintegracija gali suteikti papildomą politinę perspektyvą šaliai. Reikėtų padėkoti Prancūzijos žiaus įsitraukimą į konflikto e, sprendimą. Iš kitų šalių tikėjomės daugiau solidarumo ir palaikymo. Norėčiau pasinaudoti progą padėkoti poniai Sampapansa už pereinamojo laikotarpio e, administracijos darbą. Jie įdėgė specialų e, tribunolą ir, ir pasiūlytas konstitucijos projektas, kuris netrukus bus pasiūlytas referendumui. Svarbiausia žinia mano pasisakymu yra tokia būtina, kad įvyktų rinkimai laisvi, patikimi ir skaidrus iki metų pabaigos kitaip tariant, kad būtų skrupulingai laikomasi numatytų darbų tvarkaraščių. Ačiū. Domnul Korao, uh, un minut. Skarao vieną minutį. Ačiū pirmininkė. E, situacija Centrinėje Afrikos Respublikoje yra tokia tiesiog dar vienas pavyzdys, kaip baisi situacija gali uh, pa, pereiti į, į pilietinį karą. Tai yra Afrikos valstybė, kuri yra tokia turtinga gamtinių išteklių, visus augimo šansus, tačiau dėje yra kol kolonializmo jungia. Uh, tai yra iš tikrųjų prancū, prancūzijos kolonializmas seniai pasitraukė, tačiau ekonominis kolonializmas išlieka, ypač medicinos medienos sektorė. Man atrodo, kad yra dar vienas pavyzdys nenuseklios iš mūsų pusės taikomos politikos, kai ES bando teikti paramą, tačiau šiandien, ką mes matome visiškai aiškiai, yra tai, kaip medienos sektorius veikia, kad tiesiog visi finansai nukeliauja į konflikto stiprinimą. Panseri. Ačiū pirmininkė neseniai e, įvykęs smurto išpolis Centrinėje Afrikos Respublikoje e, verčia labai rimtai susirūpinti situacijos blogėjimu ten. Ši valstybė jau nuo 2012 metų pergyvena sukrėtimus ir dabar ypatingai matome, kokie yra labai rimti nusikaltimai, karo nusikaltimai, nusikaltimai žmogiškumui ir todėl turime imti imtis konkrečių veiksmų. Reikia užtikrinti, kad teismų sistema galėtų funkcionuoti. Tai būtina užtikrinti, kai eina kalba apie žmogaus teisų pažeidimus, tai humanitarnės teisės pažeidimus. Centrinės Afrikos Respublika ir Europos Europos Sąjunga turi panaudoti visas priemonės, kad padėtų Centrinės Afrikos Respublikos vyriausybei įveikti tą krizę, kad būtų galima suformuoti naują įtraukę valstybę. Ir čia tikrai laukia labai daug darbo. Tu nekelam. Ačiū, Ačiū pirmininkė nauji susidūrimai rugsėjai parodė, kokia trapi yra situacija Centrinėje Afrikos Respublikoje. Nepaprastai esu susirūpinęs tuo, kad yra grėsmė, kad sekto, e, e, tarp sektų e, toliau smurtas auks. Pavyzdžiui, tai, ką mes matėme ir musulmonų ir koptų buvo E, bažnyčios sulaukia išpolių ir iš tikrųjų svarbiausia yra suvaldyti smurtą ir sugražinti e, tą valstybę į tautinio susitaikymo, statymo viršenybės kelią, kad būtų suformuota normali valstybė, ar tai būtų musulmonai, tai būtų krikščionis, smurtas yra e, panaudojamas visiškai netinkamai prieš, pavyzdžiui, antivalaką grupuotė yra netinkamai tinkamai vardinama kaip krikščioniška ir humanitarinė pagalba yra būtina, kaip aš jau sakiau, labai svarbu, kad įvyktų um, eiliniai normalūs rinkimai, būtent to mes laukiame. Ačiū, ponė Sargentinė, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė konfliktas Centrinės Afrikos Respublikoje kartu su karais Sirijoje ir Sudane viena iš rimčiausių humanitarnių krizių pasaulyje. Krizė Centrinė Afrikos Respublikoje susilaukė mažiau dėmesio kažkodėl. Sukilėliai žudo žmonės, grobė, plėšia, prievartauja. 2 mm, milijonai žmonių, beveik pusė gyventojų e, yra tokia situacija, kuomet jiems yra reikalinga skubi pagalba, tačiau to nėra. Pavyzdžiui, Ligonių situacija yra baisi. Vakar vienas jungtinių tautų karys žuvo kovose su sukilėliais. Um, sukilėliai finansuoja uh, savo ginklų pirkimą iš med, nelegalios medienos ir deimantų priekybos. Ir visas pelnas nukeliauja kažkur, um, kai tik tai dar kartą galės vykti normali oficiali priekyba deimantais, tai tikriausiai gali, e, tie mm, deimantai atsidurs ir mūsų rinkose. Ir tai aišku, vėl pinigai keliaus e, tiems sukilėliams. Junktinės tautos nesėdėjai pradėjo tyrimą ir išsiaiškino, pavyzdžiui, kad medienos sektorio Belgijos o, kompanijos įsigyja tokių produktų. Mes turime užkirsti kelią tam, nes kitaip nesustabdysime to konflikto. Minut. Pane Veržet. Excusez-moi. Atleiskit, sako kalbėtojams. Centro Afrikos Respublika susiduria su viena didžiausių humanitarinių krizių nuo savo nepriklausomybės laikų. Kila pavojus valstybėje 2,5 milijonų gyventojų arba pusė šalies gyventojų, ypač vaikai, laukia pagalbos ir pa, maisto pagalbos. Tai nėra šiaip savo susirėmimas tarp atskirų religinių bendruomenių, tiesiog žmonėmis naudojimas, jais manipuliuojama. Karinės ir politinės grupuotės nori užgrobti E, deimantų ir medžio išteklius ir dėl to kursto tą konfliktą. E, Tarptautinė bendruomenė turėtų remtis e, politinių sprendimų, o ne karinių būdų spręsti konfliktą. Būtina kovoti su korupcija ir kovoti su šalies permenkų išsivystymu. Tyrimas, nepriklausomas visų visų nusikaltimų, kuriuos padarė Prancūzijos kariuomenės kariai ir jungtinių tautų, kiti kariai turėtų būti ištirti. Džiaugiamės uh, tuo, kad demokratizavimo daugiau, kad rinkimai buvo organizuojami ir abejojame dėl to, ar kiti rinkimai bus surenkti tinkamomis sąlygomis. Ačiū. Dėkoju, kolega Venta. Minutė. Dėkoju, ponė, ponė pirmininkė. Komisarė, Centro Afrikos Respublika yra viena iš skurdžiausių šalių visame pasaulyje. Kaip sakė kolegos, e, ten veši didžiausia humanitarinė krizė nuo uh, 96 metais paskelbtos nepriklausomybės. E, krikščionys pietuose, musulmonai šiaurėje, konfliktai e, vyksta nuolatos, 20 procentų gyventojų yra pabėgėliai ir viduje į šalies perkelti žmonės. ES padidino pagalbą Centro Afrikos Respublikai. Ne tik humanitarinę pagalbą, bet ir būtina taip pat dėkti ir sveikatos apsaugos projektus, moterų ekonomis integracijos projektus ir sveikatos rytį. Tai turėtų būti labai svarbus signalas užtikrinant taikos kūrimą ir pagarbą žmogaus teisėms. Ačiū. Kolega Žinil Parnijui, prašau. Pone pirmininkė, pone komisarė. Taika vėl susiravo Centrinė Afrikos Respublikoje. 61 žuvęs, daugybė sužeistų, bangy daugybė praėjusią savaitę buvo. Esu su delegacija vykęs į e, šią šalį. Esu delegacijos narys, kuri pateikė siūlymą tam visą seriją ir tie siūlymai kai kurie ir toliau yra aktualūs. Dabar jau turime labai greitai renkti rinkimus parlamento rinkimus, tas politinis perėjimas, kurio taip norėjo ponė Ketrin Samba Pansa, prezidentė e, tiesiog susidūrė su kliūtimis ir dabar mes turime kuo greičiau padaryti viską, kad rinkimai įvyktų. Ir e, aišku, svarbių priemonių, pavyzdžiui, nuginkluoti e, atskirus ginkluotus būrius yra labai svarbu. Kviečiu visas valstybės narės, kurios dar to nepadarė, dalyvauti Bekų fonde. Ten yra 54 milijonai eurų šaly, skirti šalies vystimus vidutiniuoju laikotarpiu. To nepakanka. Tad, ponė komisarė, veikite aktyviai, kad visos valstybės narės dalyvautų šio fondo veikloje. Ačiū. Koju um, Serena Rodrygės. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Žinome, kad gamtinių išteklių graipstimas yra skurdo Afrikoje šaltinis. Kalbant apie Sintinės Afrikos Respubliką, visi suprantame, kokiu interesu turi stambios tarptautinės korporacijos, kalbant apie rūdą, medieną ir deimantus. Pagal atinkamas nevyriausybinės organizacijas, stambiausios įmonės, kurios dirba deimantų ir medienos srityje, prisideda prie tų sukėlėlių grupių finansavimo, grupių, kurios žudo ir grobia žmonės. Aš norėčiau sužinoti, kiek laiko dar leisime taip grobstyti šalies gamtinius išteklius ir kada galiausiai padėsime ir užkirsime kelią karinėms intervencijoms, kurios yra labai naudingos stambioms tarptautinėms korporacijoms, kada galiausiai mes neleisime prekiauti tais krūvinais deimantais. Ačiū, dabar spontaniški pasisakymai. Keturi kolegos prašė žodžio. Visiems žodis ir bus suteiktas ponas Frunzulika vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. E, smurtas Centrinės Afrikos Respublikoje tarp religinių bendruomenių kelia daug nerimo, kadangi 50 žmonių buvo nužudyta, 100 sužeista Šimtai tūkstančių buvo per, viduje perkelti nuo rugsėjo, nuo rugs, per vien tik tai rugsėjo mėnesį, taigi būtina stabilizuoti situaciją, siekti taikos ir humanitarnės pagalbos Centrinės Afrikos Respublikoje. Svarbu, kad ES ir valstybės narės padarytų viską, kad šalis būtų sugražinta nuo to bedugnės krašto, kad būtų užtikrinta civilinė apsauga ir kad būtų nuginkluoti kovotojai nes priešingo atveju dar matysime daugiau nestabilumo ir dar daugiau pabėgėlių srautų ir viduje perkeltų asmenų. Centrinės Afrikos Respublikos vyriausybė turi spręsti ir kovoti su krizės priežastimis, tai yra paplitęs skurdas, skirtumai neligybė ir turi sustiprinti atitinkamas institucijas ir struktūras tam, kad būtų kovojama su korupcija. Tik tai stipri veiksmai, kuriems pritars tarptautinė bendruomenė, gali užtikrinti susitaikymą ir pasitikėjimą valstybinėsmis institucijomis. Ačiū, Marijas, vieną minutę. Pone pirmininkė, Centrinės Afrikos Respublika yra turtinga šalis, ten yra ir deimantų, medienos, tačiau jie susiduria su humanitarinė krize, baisiausia humanitarinė krize nuo nepriklausomybės 1960 metais. Visus 4,5 su pusė milijono žmonių susiduria su baisiamis problemomis. Pusė tų žmonių yra vaikai. Jūs įsivaizduokite, kokio baisumo yra tokios problemos. Ir yra religinės, religinės susiskalimas, yra religinės klasės, kurios kovoja tarpusavėje dėl tų gamtinių išteklių. Ir tuo pat metu daug deimantų to bendrovių yra tiesiogiai susijusios su tais kovotojais, kurie yra atsakingi už mirtis, prievartavimus ir panašius nusikaltimus. Taigi tarptautinė bendruomenė turėtų nedelsiant kažką daryti, ES turi būti ryštingesnė siekiant taikos šiame regione. Na žinoma, deimantai ir kiti ištekliai turi būti naudojami žmonių, šalies žmonių labui. Dėkoju. Jakobčič, vieną minutę. Centrinės Afrikos Respublika yra šalis, kuri pastaraisiais metais išgyveno įvairius procesus. Sutaikinimas, situacijos normalizavimas ir galiausiai baisios problemos dabar. Dabar taikos palaikymo misijos susiduria su problemomis, yra daug grob, grobstimo vagysčių pastaraisiais mėnesiais ir kila klausimas, kaip išspręsti problemas. Aišku, rinkimai pats demokratiškiausias procesas. Jeigu visi laikysis rezultatų, galime tikėtis, kad rinkimais galbūt galima išspręsti problemas arba bent jau bandyti jas kažkaip išspręsti. Tačiau esmė ta, kad yra daug paslėptų interesų, kalbant apie tuos milžiniškus gamtinius išteklius Centrinės Afrikos Respublikoje, ypač medieną ir deimantus. Ir kyla didžiulis klausimas, ar tie rinkimai realiai išspręs problemas, ar priešingų atveju tai reikš, kad vis tiek teks kažkaip kištis į to šalies vidaus reikalus ir spręsti problemas. Kas taldo? Ačiū, ponė pirmininkė. Centrinės Afrikos Respublika yra šalis, kuri 2014 metais kurioje 2014 metais kasdien mirdavo po vaiką. ir vaikai yra verčiami kariauti. Matome daug etinės ir religinės įtampos šioje šalyje. Bet ne tik tai, čia dar vyksta ir neo, ekonominė kolonizacija. Matome problemų dėl transporto sistemos, pažiūrėjau, neįmanoma patekti į ligoninę, nėra gerimo vandens, daugelį šalies vietų Taigi tokia padėtis vis labiau blogėja, ypač vykstant į varganiausius regionus. Ponas Kora kalbėjo apie e, tarptautinės korporacijas. Aišku, daug problemų yra ir dėl deimantų. Ir neseniai parlamentas patvirtino ir komisija patvirtino dokumentą dėl konfliktų, e, kalbant apie mineralus, bet e, Centrinė Afrikos Respublika nebuvo įtraukta. Ir uh, Matome daug tarpusavio kovojančių jėgų toje šalyje. Ir taip pat, aišku, tarptinės korporacijos dar viską kontroliuoja. Ačiū dabar, komisaras. Mėly kolegos, sveikiname parlamentos skubos tvarkas varstoma rezoliucija dėl dujai prasiveržusio smurto Centrinės Afrikos Respublikoje. ES smerkia, smerkia griežčiausiai smerkia pasarai smurto išpolį ir tai yra pasakyta vyriausios įgaliotinės atstovos spaudai pranešime rugsėjo 28 dieną. Tie, kas sukėlė tuos veiksmus e, šalies viduje ar už jos ribų, turi būti patraukti atsakomybėn. Humanitariniai darbuotojai vėl tapo taikiniu, jie vėl negali dirbti savo darbo mes e, reikalaujame, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarnės teisės. Noriu išsakyti ES solidarumą su šių pastarųjų kelių dienų aukomis absoliuti um, Centrinės Afrikos Respublikos gyventojų dauguma nusipelno konflikto pabaigos ir jo reikalauja, kad būtų nutrauktas skalimas tarp uh, visų bendruomenių, kad būtų klėstėjimas ir taika. Mm, ta valstybė artėja prie pernamą laikotarpio pabaigos ir pastaro laikotarpio įvykiai rodo, kad rinkimai, susitaikymas ir saugumas turi išlikti mūsų prioritetais artimiausiais mėnesiais. Noriu pakartoti tai, kad ES tvirtai remia perinamą laikotarpio valdžią. Ypač noriu pasveikinti e, perinamo laikotarpio vad, e, vyriausybės vadovą Nes iš tikrųjų nėra jokių kitokių alternatyvų pernamą laikotarpiu. Jis turi būti tęsiamas ir turi būti pasiektas įtrauk ties lygmuo, skaidrumo lygmuo, patikimumo lygmuo, lygmuo, kuris leistų užtikrinti tokį rezultatą, kad met po pernai laikotarpio e, į valdžią atėjusi vyriausybė būtų tvari ir atstovautų piliečių daugumai. Tai turi būti derima ir su atsinaunančiomis pastangomis užtikrinti susitaikymą ir socialinės anglaudos atkūrimą. Saugumas išlieka dar vienu prioritetu, ne vien tik tai galvojant apie būsimų būsimus rinkimus. Ši šalis yra vis dar penelik pavojinga vieta. Negali būti jokio pakantumo bet kuriai šaliai, kuri atsisako laikytis nusiginklavimo ir priešiškų veiksmų nutraukimo ir taikos sutarimo laikymosi. Europos Sąjunga primena, kad nebus susitaikymo, jeigu nebus teisingumo. Taip pat Nepameskime iš akių to, kad humanitarinė krizė tęsiasi ir ji paliečia daugiau kaip pusę šalies gyventojų. ES toliau teiks humanitarinę pagalbą tiems, kas kam jos reikia. Be to jį tiesia tiltus tarp humanitarinės pagalbos ir ilgalaikio laikotarpio vystimosi veiksmų. Tai yra begų patikos fondo tikslas iki šios dienos paramos 108 tai milijonai eurų jau yra mobilizuoti. Europos Sąjunga yra ryštingai nusiteikusi kartu su partneriais šalies, šalyje vietoje padėti Senilės Afrikos Respublikos gyventojams humanitarnės rytė. Ir pabaigoje noriu pasakyti, e, SEAT Centrinės Afrikos Respublika priejo prie lūžio taško istorijoje. Ji tikrai gali ir atsikurti, ir stabilizuotis, bet tam reikės geros valios, o svarbiausia ryšto iš bankų lyderių ir iš tarptautinės bendruomenės. Todėl labai svarbu kad Centrinės Afrikos Respublika išliktų tarptautinėje darbo tvarkėje, kadangi tai yra kritinis momentas perinamajame laikotarpėje. Šiandienos skubos tvarkas svarstomas klausimas yra konkretus indėlis į tai, kad būtų užkirstas e, kelias tokiai situacijai, kuomet Centrinės Afrikos Respublika taptų vėl krize. Um, sau primit șapte propuneri de... Ačiū komisarui yra pateikti septyni pasiūlymai priimti rezoliuciją, diskusijas šio klausimą.